Uh, Mėly kolegos, start, leiskite pradėti. Prašom, užimkite savo vietas. Dėkoju. Sveiki atvykę. Pirmiausia, Gerbiamas prezidentė Flahu, sveikinu Jūs atvykusi čia. Ir mes kartu pirmininkausime šiam mūsų bendram parlamentiniam posėdžiui. Taip pat sveikinu pirmininką Žiūvį, kuris bus pagrindinis mūsų šio posėdžio kalbėtojas. Mes gyvename labai svarbių ES laikotarpių. Visi puikiai tą suvokiame. Mūsų piliečiams labai svarbu išgirsti atsakymą į klausimą, kas yra Europa, kaip mes galime jiems padėti ES lygių. Piliečiai nori daugiau darbo vietų, jie nori, žinoma, gyventi klestinti gyvenimą, nori stabilumo ir saugumo. Ir šios dienos mūsų bendro posėdžio diskusija kaip tik ir yra susijusi su vienu svarbiausiu, svarbiausiu klausimu mūsų piliečiams. Po krizės. Kaip Europa turėtų atsiliepti į jos laukiančius iššūkius? Iššūkius mūsų piliečiams visų pirma. Pasaulis iškentėjo vieną sudėtingiausių finansinių ir ekonominių krizių per savo istoriją. Tačiau buvo išmoktos ir kai kurios pamokos. Leiskite pasakyti tai, apibendrinant keturiais punktais. Pirma, tai buvo susiję su stabilizavimu, kaip išvengti krizių ateityje. Tai taip pat yra svarbu ir žvelgiant iš mūsų vidaus santykių požiūrio taško. Pirmoji pamoka yra tai, jog kuomet ES institucijos dirba kartu, jos sugeba rasti sprendimus, kuriais galima išvengti praeitie padarytų klaidų. Europos parlamentas yra šio proceso dar, dalis. Mes nuveikėme, ką galime tam, kad pasiektume pažangos atsigavimo procese, balsuodami dėl įvairiausių teisės aktų, kuriais mes siekiame geriau prižiūrėti finansinės rinkas. Neseniai patvirtinome naują e, finansų priežiūros instrumentą ir tai buvo pagrindinis žingsnis Europos integracijos procese. Mums pavyko rasti sprendimą, kaip galėtume geriau koordinuoti nacionalinės priemonės valstybėse narėse, kad ateityje galėtume išvengti kitos krizės. Puikiai žinome, kad tai būtina, būtina užtikrinti tokią priežiūrą. Visų pirma, bankų sistemoje, užtikrinant rinkos saugumą ir draudimo sistemą. Mes taip pat patvirtinome teisės aktus E, dėl reikalavimų kreditui, kreditams, kreditų reitingavimo agentūroms ir tarp valstybiniams mokėjimams, dėl taip pat ir bankų premijų. Be to mes pasiekėme sutarimą su taryba dėl naujo priežiūros instrumento vadovams, vadybininkams, dirbantiems su uh, su rizikos ribojimo fondais. Dėl to mes balsuosime kitoje plenarnėje sesijoje. Mes taip pat siekiame labai padėti mažoms ir vidutinėms įmonėms, kurios yra mūsų ekonomikos stuburas. Taigi mes steigiame mikrofinansų instrumentą, kuris suteiks finansavimą mažoms vidutinėms įmonėms ir sieks kovoti su e, apmokėjimų vėlavimais finansiniuose sanduriuose. Mažoms ir vidutinėms įmonėms tai yra labai svarbu. Tai yra teisės aktai, kuriais mes žengėme pirmą žingsnį, sukurdami sažiningesnį, sažiningesnę padėtį, siekdami didesnio skaidrumo. Taip pat leiskite pasakyti keletą žodžių dėl teisės aktų e, dėl kurių mes vis dar deramės. Siekdami kovoti su finansų ir ekonominė krize, mes taip pat e, žengėme ir į kitas ekonomikos sferas. Europos parlamentas šiuo metu e, diskutuoja dėl daugelio paketų. Ekonominio valdymo paketas yra labai svarbus tam, kad mes e, galėtume dirbti, mes įsteigėme antrąją darbo grupę, kuri šiandien nagrinės šį klausimą. Europos parlamento požiūriu labai svarbu yra nustatyti bendrijos metodą valdant ekonominius klausimus. Nepakanka turėti vien tik tai pinigų sąjungą. Mes taip pat privalome turėti ir ekonominę sąjungą. Kitas klausimas, e, kurį mes vis dar sprendžiame. Mes peržiūrime kreditų reitingavimo agentūrus, agentūras reglamentuojančius teisės aktus, e, prekybinius e, įvairius išvestinius piniginius instrumentus, kurie ir sukėlė šią krizę, ir taip pat analizuojame direktyvą dėl kompensavimo sistemų investuotojams ir nebiržinių sandorių. Tam, kad vėl sugražintume pasitikėjimą rinką. Pasitikėjimas yra labai svarbus. Kartais jis netgi daug svarbesnis negu kad skaičiai. Trečias punktas - svarbus teisės aktai ateityje. Kuomet stabilizuosime rinkas ir susidorosime su kai kuriais iš svarbiausių ekonominių problemų, klausimų, mes turėsime pradėti koncentruotis ties strategiją, kurią padėtume ekonomikoms aukti ir išsiveršti iš šios ekonominės krizės. Mes tai vadiname išėjimo strategija. Ji yra daug toliau einanti negu kad ekonomikos atsigavimas. Mes taip pat čia kalbame ir apie 2020 strategiją. Aš esu asmeniškai įsitikinęs, kad mes privalome žengti siekdami tikros ekonominės sąjungos, o ne vien tik tai piniginės sąjungos, kaip kad sakiau prieš minutę. Mes turime remtis vieningos rinkos aktu. Europos komisija praėjusį trečiadienį paskelbė komunikatą, kuriame yra 50 pasiūlymų, kurie bus pateikti 2011-2012 metais. Komunikatas remiasi Monti pranešimu ir parlamentas čia labai smarkiai prisidėjo. Daugybė Europos parlamento idėjų atsispindi Mončio pranešime, tačiau taip pat jos yra ir įtrauktos ir į vieningos rinkos akto nuostatos, nuostatas. Ir mes tikrai labai vaisingai diskutavome su ponu Mario Monti daugeliu progų Ir žinoma, tai vyko ir praėjusiais metais, ir 2010 metų pirmoje pusėje. Mes esame įsitikinę, kad tam, kad matytume tikrą ilgalaikį ES ekonomikos atsigavimą, turėtume nugalėti 150 įvairiausių kliūčių ir trūkumų, kurie vis dar egzistuoja vieningoje rinkoje, siekiant įgyvendinti visiškai esamus teisės aktus. Komet mes užbaigsime šios rinkos integravimą, tai turės lygiai tokį patį poveikį augimui, kaip ir 1992 metų projektas, kurį mes puikiai prisimename, e, kuomet pradėjome šį vieningos rinkos projektą 1992 metais. Čia nacionaliniai parlamentai taip pat turi suvaidinti labai svarbų vaidmenį tam, kad įgyvendintų teisės aktų įgyvendinimo priežiūrą. Norėčiau pasakyti, jog tai yra labai svarbus klausimas. Mes kalbame ne tik apie teisės aktus, kalbame, kaip turėtume patobulinti ES ekonomiką apskritai. Be nacionalinių parlamentų mes nieko negalėtume padaryti, kadangi bendrijos teisės nuostatų įgyvendinimas yra lygiai toks svarbus arba galbūt ir net dar svarbesnis negu kad bendrijos aktų kūrimas. Taigi labai svarbu turėti įvairiausių būdų, kuriais galėtume kontaktuoti su Europos parlamentu ir nacionaliniais parlamentais. Labai ačiū, kad atvykote į Europos parlamentą dalyvauti šiuose bendrose diskusijose, šiame bendrame posėdėje. Norėčiau pasakyti, kad Europos Sąjunga visuomet buvo ir išliks besiremianti solidarumu, solidarumu tarp valstybių narių, solidarumu tarp piliečių, ji yra naudinga mums visiems. Čia labai svarbus taip pat yra ir atsakingumas, atsakomybė, mūsų visų atsakomybė. Ji siejasi su solidarumu. Mes privalome kurti ES konkurencingumą. Kaip sukurti konkurencingumą ES? Štai koks kyla klausimas mums. Tai reiškia, jog tai bus susijęs su darbo vietų kūrimu. Ir pirmoji darbo grupė spręs, kokio pobūdžio darbo vietų reikės rytojui ES ateičiai. Tai tikriausiai yra svarbiausias klausimas mūsų piliečiams. Taip pat ir trečioji darbo grupė kalbės apie tai, kaip užbaigti Europos vieningą rinką. Mėly kolegos, esu įsitikinęs, kad mūsų laukia puikiai diskusija. Pradėkime savo darbą, tačiau prieš tai norėčiau paprašyti savo kolegos Andrė Flau e, pasisakyti ir pristatyti jo nuomonę šiais klausimais. Prašom. Ačiū, ponė pirmininkė. Pone pirmininkė, ponios ir ponai, mėly parlamentarai, Europos parlamento nariai, nacionalinių parlamentų nariai, mėly draugai europiečiai. Labai džiaugiuosi galėdamas kalbėti iš šios tribūnos ir dėkoju, kad pakvietėte mane į šią posėdžių salę, į šį svarbų parlamentinį, bendrą parlamentinį susitikimą. Sutikau dalyvauti šiame susitikime, pageidavau pasidalinti mūsų nacionalinę bei europinę patirtimi. Nuo pat ES įkūrimo nacionaliniai teisės aktų kuriai visada buvo įtraukti į Europos kūrimo procesą. Na, o štai jau prieš metus Lisabonos sutartyje yra numatytas kolektyvinis nacionalinių parlamentų dalyvavimas teisės aktų kūrime. Pagal dalyvavimo principą tarybos pirmininkas yra sakęs, kad Europa negali būti kuriama prieš valstybių narių interesus, einant prieš jų interesus ir prieš piliečių interesus. Ar pažįstate bent vieną žmogų, kuris imtųsi tokios rizikos ir e, prieštarautų tokiem principam ir kartu nebūtų e, pasmerktas saviškiu. Tačiau ši procedūra turi trūkumų. Procedūra yra ilga, lėta, komplikuota, kartais netgi blokavimo situacijų nutinka. Aš puikiai tai išmanau, nes mano šalyje septyni skirtingi parlamento rūmai turėjo ratifikuoti sutartį. Tačiau kartu čia yra ir privalumų, nes taip yra informuojami visi politinius sprendimus priimantis asmenys, kartu yra skatinama diskusija su piliečiais ir priimama atsakomybė už priimtus e, sprendimus nacionaliniu lygiu. Europos politikoje tarpusavio priklausomybė tarp e, Europos institucijų ir nacionalinių institucijų turi būti kaip įmanoma didesnė. Europos Sąjungos politinis tikslas kaip yra, kaip yra neidentifikuoja tas kol kas. Tačiau, kaip sakė Žakas Deloras, kol kas nereikėtų nusiminti ir reikėtų bandyti lyginti mūsų patirtis ir gal kaip tik net griežčiau tai pasižiūrėti. Po Europos parlamento rinkimų, kuomet dalyvavo tik tai 43 procentai piliečių, buvo keliama nemažai klausimų buvo bandoma išsiaiškinti, kaip galima būtų sumažinti nusivylimą piliečių. Dabar ekonominė situacija piliečiams kelia nemažai rūpeščių. Niekas dar nepamiršo Graikijos streikų. Graikijos biudžeto krizė padarė įtaką visuomenės nuomoniai visose sritise. Atrodo, kad netgi ES palaikymas piliečių tarpe menksta. Bendrai paėmus Europos piliečiai šiais metais mažiau pasitikė Europos ekonominiais rodikliais negu kad prieš metus, 2009 metais. 28 procentai europiečių mano, kad ekonominė situacija yra labai bloga, o maždaug 50 procentų mano, kad situacija yra tiesiog bloga. Didžiausia nacionalinė problema yra laikomas nedarbas. Pavyzdžiui, Prancūzijoje studentų ir moksleivių streikai praužė neseniai. Tai tik tai parodo, kad ir ši karta taip pat būkštauja dėl ateities. Susitikimuose su piliečiais išklausome, išgirstame jų baimės, jų nepasitenkinimą baimę ne, nesugebėti suteikti tinkamos ateities vaikams, baimę rytoj atsidurti be darbo, baimė, kad e, didelės finansinės e, kompanijos e, labiau savo interesais rūpinasi negu kad darbuotojų. Nepasitenkinimas kyla dėl neteisingumo, dėl naujųjų finansų sektoriaus gurų. Nepastenkinimas kyla dėl prisimtų paskolų, su prisimtomis paskolomis susijusių prievolių. Ši krizė iki šių metų pabaigos, ko gero, visam pasauliu bus kainavusi 403 milijardus eurų ir 11 procentų bet darbystės procentas dėl to išauks. Turime įtikinti tiek namų šeimininkės, tiek studentus, turime įtikinti slaugytojus, turime įtikinti visus tuo, kad yra būtinos reformos tam, kad situaciją pakeistume. Belgijos parlament, į Belgijos parlamentą bus kaip tik dabar e, perdotas e, nuostatas dėl finansinio Europos valdymo, dėl kurių jūs balsavote. Aš pritariu ponios Berės būkštavimams dėl, Europos, dėl krizės Europos Sąjungoje. Piliečiai turi būti įtraukti į ES kūrimo procesą ir tik tai taip rytoj ateityje visi turės darbą ir bus išbrista iš skurdo bei pagaliau piliečiai pasitikės ES. Dabar ekonominis augimas turi būti toks, kad suteiktų darbą visiems. Darbas turi būti suteiktas tiek jaunimui, tiek patirtį turintiems asmenėms. Dabar kokios darbo vietos ateityje turi būti kūriamos. Darbo vietos turi būti orios. Konkrečiau turėtume naujo augimo ir užimtumo paktą keisti. Ir jis turėtų atspindėti mūsų ES tikslus. Valstybės narės turėtų pateikti savo e, siektinus tikslus bedarbystės rytyje atsižvelgdamos į nacionalinius kontekstus. Labai svarbu yra investuoti į švietimą. Galime sukurti programą ateičiai, pagal kurią darbuotojai būtų ruošiami ateities darbo vietoms, pavyzdžiui, žaliųjų, atsinaujinančių technologijų srityje. Na ir galime pagaliau pasiremti Erasmus programą ir tuo pačiu principu ir suaugusioji taip pat galėtų studijuoti užsienyje. Dabar dėl ekonominio valdymo. Maždaug 80 procentų europiečių mano, kad tarptautinių bendrovių reglamentavimas aukštesnių lygių būtų efektyvus kovojant su krize, tačiau piliečiai vis dėlto yra nusiteikę pesimistiškai ir kuo vyresni žmonės, tuo pesimistiškiau jie yra nusiteikę. Vyresniniai 55 metų asmenys, 57 procentai iš jų mano, kad blogiausia dar mūsų laukia. 64, virš 60 procentų bedarbių mano, kad situacija bus dar blogesnė ateityje. Kitose socialinėse grupėse šis rodiklis yra šiek tiek mažesnis, tik tai 50 su viršum procentų. Pajamų paskirstimo orių pajamų klausimas iki šiol buvo ignoruojamas ES. Nereikėtų pamiršti, kad labai svarbu vaidmenį tai turi ir privačių namų ūkių skolos procentuose. Biudžeto politika turi būti geriau paskirstanti pagal makroekonominius kriterijus ir ko gero netgi kai kuriuos gali nustebinti tokie pasiūlymai, kai kad numatyti minimalius įmonių mokesčius tam, kad būtų išvengta tos laukinės konkurencijos tarp valstybių narių. Taip pat šiandien kalbėsime ir apie vidaus rinkos iššūkius. Belgijoje visada buvo remiamasi viešosiamis kokybiškomis paslaugomis, tačiau vidaus rinkos atkūrimo programoje mes to nerandame. Spalio 27 dieną buvo tas dokumentas pristatytas, jau paslaugų direktyvoje, ko gero, būtų buvę labai ambicinga nusibriežti tikslą viešasias paslaugas čia apimti. Ir dabar beveik 20 metų komisija kartoja žodį liberalizavimas. Mūsų piliečiai vis mažiau tam pritarė. Tam tikrose sektoriuose, pavyzdžiui, pašto paslaugų srityje, buvo tai padaryta neatsižvelgiant į sveiko proto kriterijus, nes dabar, tarkim, paslaugos tapo brangesnės ir mažiau efektyvios. Europos komisija numatė iki vasario mėnesio vesti konsultacijų procesą. Europos parlamentas nagrinės komisaro Barnyje 50 pasiūlytų e, priemonių. Dabar norėčiau Jūs pakviesti panagrinėti visus bendros rinkos kriterijus. Mes negalėsime ateities Europos sukurti be socialinio aspekto, nes visą tai yra glaudžiai susiję. Be to, be socialinio aspekto žmonės, ko gero, vis mažiau pritars mūsų projektams. Naujos diskusijos dabar kyla dėl pusiausvėros tarp rinkų ir kišimosi į rinkas, rinkų reguliavimo. Įsigaliojus Lisabono sutarčiai yra numatytos naujos bendradarbiavimo procedūros, nauji darbo metodai. Pirmininkaujantį Belgiją pabandė prisidėti savo patirtimi prie šio naujo geopolitinio konteksto. Ekonominės ir socialinės krizės metus piliečiai laukia iš mūsų atsako, laukia, kad mes išklaidytume jų būkštavimus ir būtent kartu nacionaliniai bei, parla, be, bei Europos parlamentas mes galime suteikti vilti ateičiai piliečiams. Dėkoju. Gerbiami kolegos atstovų rūmų, belgų atstovų rūmų pirmininkė. Leiskite dar kartą pabrėžti, kad mes tikrai turime kartu prisimti atsakomybę už europinius teisės aktus, tai turime daryti pagal Lisabonos sutartį, tai yra bendra Europos parlamento ir nacionalinių parlamento atsakomybė, nes jūs taip pat turite galimybę dalyvauti diskusijose dėl teisės aktų, dalyvauti pasiruošimo procese Taigi mes tikrai tikimės gero bendradarbiavimo su jumis rengiant ES teisės aktus. Ir tikrai mums, mums tenka puikia proga pasikeisti patirtimi. Džiaugiuosi, kad dalyvauja daug kolegų iš vairių šalių parlamentų ir kartu galime aptarti bendras problemas. Rytoj Diskusijose dalyvaus ir Yves Leterm, Belgijos ministras pirmininkas. Jis atstovaus pirmininkaujančią šalį. Taip pat dalyvaus ir ponas Baroso, Europos komisijos pirmininkas. Dalyvaus, jis dalyvaus rytinėje diskusijoje. Taip pat dalyvaus ir Belgijos senato pirmininkas Danny Peters. Jis, jis dalyvaus rytoj per mūsų rytojaus susitikimą. Taip pat leiskite priminti, kad e, diskusijos vyks ir trijose darbo grupėse. Po diskusijų plenarinėje sesijoje prasidės diskusijos darbo grupėse. Dabar suteiksiu žodį ponui Jean-Pierre Žujė, finansų rinkų priežiūros institucijos vadovui. Jis yra tos institucijos vadovas, taip pat buvęs valstybės sekretorius Europos reikalams. Dėkoju, pirmininkė. Ačiū už Jūsų pastabas, už pristatymą. Pone Europos parlamento pirmininkė, ponė Jerži muzikai, gerbiamas e, Andrei Fleo, atstovų rūmų pirmininkė, ponas Degro, pirmininkaujančios Belgijos atstovas, su jumis taip pat norėčiau pasisveikinti, ponios ir ponai, gerbimiai parlamentarai, mėly draugai europiečiai. Labai džiaugiuosi galėdamas šiandien su jumis susitikti. Šiandien vykstantis globalizacijos procesai veikia ir Europos Sąjunga. Tiek ponas Buzakas, tiek ponas Flau apie tai kalbėjo. Ir tai labai primena 20-o amžiaus pradžią, kai persiskirstė pasaulio jėgos ir turtų centrai ir Europai nebūtinai ši situacija yra palankesnė. Europa netapo silpnesnė, tačiau tiesiog kiti regionai sustiprėjo. Taip nutiko 20-ajame amžiuje štai iškilus JAV, na ir šiandien taip nutinka dėl Brazilijos, Kinijos, Indijos iškilimo, dėl Rusijos įtakos JAV. Tam tikrą prasme taip pat kenčia dėl to. Dabar jungtinių tautų e, klasifikacija 2020 metams taip pat pasikeitė ir ES yra įpareigota kaip ir e, palaikyti ryšius su šiais naujaisiais partneriais. Ir atrodo, kad dabar kiekviena valstybė narė stengiasi gauti kuo, kiekviena valstybė tiksliau stengiasi, kaip manoma, naudos gauti savo ir to pačiu reikia dar derinti ir bendrijos interesus. Nemažai Europos partnerių yra susipainioję dėl mūsų struktūros kompleksiškumo, sudėtingumo. Jau du kalbėtojai sakė, kad Europos poreikis labiau jaučiamas ne Europoje, už Europos ribų. Didžiosios valstybės nori Europą matyti kaip svarbę partnerę, nori, kad viskas Europoje būtų tvarkoje. Ir galbūt reikėtų mums atsikratyti populizmo, dėl kurio kartais iškrentame iš žaidimo. Dabar krizės laikotarpiu, euro krizės laikotarpiu, ar pavyko Europai išlaikyti savo turėtą situaciją, kokie dar iššūkiai mums liko atremti, kaip galima būtų įtikinti piliečius mūsų projekto naudingumu. Dabar net ir krizės metu Europai tikrai nėra dėl ko raudonuoti. Pirmiausia, turime save įtikinti savo principų teisingumu. Pirmiausia, sugebėjome išvengti 29 metų krizės pasikartojimo. ES čia mobilizavo visas savo jėgas, Europos centrinis bankas Čia, kaip žinia, pasitarnavo neblogai ir pamatėme, kad net ir Lehman Brothers atveju buvo puikiai susitvarkyta. Europos centrinis bankas įsitraukė į naują procesą, naują palūkanų normų nustatymo procesą, fiksuotų palūkanų normų nustatymo procesą, kartu būdavo, ben, buvo bendradarbiaujama su kitais centriniais bankais, ypač su JAV centriniu banku ir taip Europa išvengė Lehman Brothers atvejo pasikartojimo Europoje. Taip mes įrodėme, kad galime puikiai tvarkyti su krize ir reaguoti ir Europoje. Kas dėl realios ekonomikos Europos taryba yra nustačiusi pusantro procento BVP augimo tikslą, kaip žinia, beveik jau yra jis ir pasiektas. Tik tai dėl kai kurių valstybių narių, tiesą sakant, šiek tiek sušlubavo bendroji rinka. Europos investicijų bankas ėmėsi čia svarbaus vaidmens, 30 milijardų eurų buvo paskolų sumos pat padidintos, ypač ši parama buvo skiriama automobilių pramoniai bei smulkiajam verslui. Europos solidarumas labai pasitarnavo labiau pažeidžiamoms valstybėms, kurios neseniai įstojo į Europos Sąjungą. Pavyzdžiui, ne euro zonos valstybėms narėms tai buvo ypač naudinga. Tartautinis valiutos fondas taip pat prisidėjo prie stabilizavimo situacijos šiuose šalise. Europa didžiojo dvidešimtuko metu taip pat sugebėjo savo pasiūlymus įnešti ir dabar kova su mokestiniais rojais, prieglopščiais ir tarptautinėmis priežiūro, apie tarptautinės priežos institucijas yra kalbama. Tiek Londone, tiek Vašingtone ES sugebėjo savo pasiūlymus įtraukti į darbo tvarkę. Manau, kad Europa suprato, jog tam, kad būtų prisimta atsakomybė šios e, svarbios reformos metu, Tarptautinio valiutos fondo reformos metu, labai svarbu yra kalbėti vienu balsu. Europos parlamento pirmininkas tai pabrėžė. Europa sugebėjo numatyti naują finansinio reglamentavimo schemą makro ir mikroekonominių lygių Labai svarbu yra krizės metu užkirsti, užbėgti už akių e, sisteminiai rizikai. Ir manau, kad tai yra mūsų stiprusis ginklas derantis su trečiosiamis e, šalimis, pavyzdžiui, su didžiojo dvidešimtuko e, šalimis. Finansinių rinkų, bankų ir draudimo srityje naujos nuostatos taip pat e, turėtų atlikti savo darbą. Europos parlamento vaidmuo čia taip pat turėtų būti svarbus. Manau, kad e, būtent šių priemonių pagalba galima būti, pabandyti užkaišyti skirtumus ir, ir trūkstamas uh, sritis, kuriuose buvo deficitas nemažas. Galbūt nenorėčiau dabar į komisijos darbo tvarkę pernelyg daug čia įsileisti išvestinių produktų, nebiržos išvestinių finansinių priemonių sandoriai čia turėtų būti taip pat apimami. Na ir nepaisant valstybių narių, valstybių skolaus. Reakcija 27 valstybių narių buvo laikyta pernelyka lėta, tačiau pagaliau rinkos atsigauna, euro yra ko gero stipriausias per penkis pastaruosius metus investuotojai taip pat įgyja pasitikėjimą, nepaisant to, kad šiek tiek būkštavimų išlieka. Ir nepaisant šios krizės pasiekmių, reikės mums dar kalbėti ir apie Europos finansinį reglamentavimą, finansinį valdymą. Europos centrinis bankas iki šiol bent jau negalėjo sisteminiai rizikai užkirsti kelio. Bendro reagavimo mechanizmo taip pat nebuvo iki šiol. Na, o dabar gegužės mėnesį buvo naujas finansinio stabilumo instrumentas patvirtintas ir prieš keletą dienų e, ponui Van Rompai buvo pasiūlyta parengti naują e, reagavimo į krizės mechanizmą laikotarpiu iki 2013 metų. Paskutinės, tam, kad paskutinės Europos tarybos sprendimus įgyvendintume, reikės dirbti sparčiai. Ir Taip pat nereikėtų atmesti tokios galimybės, kad kai kurios valstybės narės dar gali susidurti su didesne valstybės skola, nepaisant net ir taupimo e, priemonių. Reikės atsakyti į labai sudėtingus klausimus, tokius kaip, kad, pavyzdžiui, kaip skubaus įsikišimo mechanizmas ateityje bus naudojamas, kaip e, darbo vietų kūrimo klausimas bus sprendžiamas, kaip bus sprendžiamas bankroto klausimas ir kaip galima būtų ES bankus apsaugoti šioje situacijoje. Kaip taip pat galima būtų išvengti to, kad nukentėtų privatus sektorius nuo to. Labai daug jautrių klausimų reikės šaltakraujiškai apsvarstyti. Europos parlamentas čia taip pat savo vaidmenį turi ir savo žodį galės tarti, nes bendro sprendimo procedūra yra numatyta. Ir manau, kad Europos parlamento vaidmuo bus netgi vienas svarbiausių ateinančiose diskusijose. Reikėtų atkurti pasitikėjimą mūsų reglamentavimo sistema ir reikėtų numatyti, kaip finansinio reglamentavimo mechanizmas galėtų veikti ateityje. Ir dabar tikrai neturime dėl ko raudonuoti, turime ginti savo pasiektus rezultatus, netgi džiaugtis tuo, ką pasiekė 27 valstybės narės. Iš esmės, joks kitas pasaulio regionas negali pasigirti tokiu solidarumu ir tokiu gebėjimu reaguoti regiono mastu. Tačiau, aišku, nereikėtų dėl to užmygti ant laurų, kaip sakė Žekas Deloras. Europa yra kaip dviratis. Jeigu dviratininkas liaujasi minti pedalus, tai kaip ir nukrenta nuo dviračio, taigi nereikėtų to pamiršti. Reikėtų taip pat sugebėti prisitaikyti ir prie besikeičiančio konteksto, nes jeigu ne, tai tada prarasime piliečių pasitikėjimą. Dabar kokiegi mūsų laukia iššūkiai? Ponas Flao ir ponas Buzekas jau apie tai šiek tiek kalbėjo. Na, man svarbiausias čia būtų ES veiklos vertinimas visuomenės apklausose. Kaip užimtumo pasirinkimo ateičiai srityje, ką piliečiai mano. Ekonominė krizė, krizė parodė, kad pirmiausias svarbiausias atsakas, ko gero, būtų nacionaliniu lygiu, koordinuojamas ES lygiu, nes ES lygiu priimti sprendimai nebūtų adaptuoti, pritaikyti nacionaliniams kontekstams. Labai svarbu yra remtis solidarumo bendrų taisyklių, princip, taisyklių principais bendroje valiutų sąjungoje, Iki šiol bent jau nebuvo jokių veiksmingų koordinavimo makroekonominių sistemų e, pas, pasiūlymų pateikta. Pone Beres, komiteto pirmininkė, pate, nėra pateikusi pasiūlymų nei dėl apmokestinimo, nei dėl valstybių narių nebendradarbiavimo. Norėtume taip pat, turėtume taip pat pasižiūrėti, kaip Europa įgyvendina savo socialinius įsipareigojimus. Geriausia pastangų pasidalymo, turtų pasidal, padalymo, socialinės apsaugos klausimai ir pensijų finansavimo klausimai čia būtų labai svarbus. Europos e, Sąjungos vertinimas piliečių akise, kaip žinia, menksta, prastėja ir nereikėtų to pamiršti. Būtina yra bendradarbiauti, skleisti informaciją piliečiams ir iki šiol, ko gero, Europos pilietiškumui ES dar nėra kol kas pasirengusi. Kitas iššūkis būtų finansavimas. Galiu pasakyti tai tiek Europos parlamentarams, tiek nacionaliniams parlamentarams. Biudžeto situacija prastėja. viena vertus daug yra kritikuojama, o kita vertus nesuteikiama priemonių veikti. Čia gali kilti naujų problemų, nes dabartinės ES taisyklės nenumato galimybės imtis veiksmingų ir iš karto piliečių akise matomų bei jaučiamų e, veiksmų. Investuotojai laukia aiškaus signalo iš mūsų, reikia mažinti deficitus valstybių, kaip žinia. Šis klausimas labai sudėtingas yra. Aišku, yra viena, reikia tai suvokti ir reikia užpildyti Europos, reikia sušvelninti Europos integravimo uh, integracijos proceso skirtumus. Nepaisant sudėtingo laikmečio. Dabar kitas iššūkis - Europa ir naujos kylančios pasaulio jėgos. Didžiojo dviejetuko ar didžiojo ketvertuko, penketuko projektas būtų visai realus, turint galvoje dabartinę situaciją. Dabar priekybos rytyje dvi šaliai santykiai stiprėja, dvi šalių susitarimų, maž... daugia šalių, atsiprašau, susitarimų mažėja. Ir dabar atrodo, kad konkurencingumas priekybos srityje yra ypač didelis. mūsų priklausimas nuo eksporto ir nuo ekonomikos išsivystymo lygio yra ypač didelis šiuo metu. E, tiek finansų, tiek žemės ūkio, tiek energetikos srityje protekcionizmo problema iškyla dar. Dabar kaipgi mes vėl atgausime anksčiau turėtą augimo procentą ir kaipgi galėsime uh, tai panaudoti taip, kad tai atneštų realiai naudos ekonomikai. Šiuo metu tiek privatus investuotojai, tiek institucijos yra kaip ir šiek tiek nuvarginti tokios situacijos. Dabar kaip dėl rinkos nestabilumo dabar sukamasi yra prie valstybės obligacijų tiek JAV, tiek ES rinkose. Ir atrodo, kad dabar svarbiausias tampa obligacijų rinka. Tačiau lygiai taip pat nereikėtų pamiršti, kad labai svarbu investuoti yra į mokslinius tyrimus ir pramonę. Norint rinkoms suteikti daugiau pasitikėjimo, reikėtų peržiūrėti Europos finansinio instrumento direktyvą. Ko gero, reikėtų pačias neigiamiausias pasiekmes bandyti išsklaidyti. Štai pavyzdžiui, rinkų neskaidrumas galėtų būti čia sutvarkytas, galima galbūt būti daugiau skaidrumo įnešti ir prieš dėrybinių laikotarpių galima būtų galbūt šiek tiek informacijos pateikti ir po sandorio taip pat galima būtų pateikti informacijos, kokiomis sąlygomis, kas buvo pirkta, parduota. Taip pat turime ir technologinį iššūkį atremti. ypač kai tai yra susiję su Europos rinkoje atliekamais sandoriais. Čia reikalingos didelės investicijos, nemažai kapitalo ir labai didelė konkurencija biržose vyrauja, kai dešimtoji dalis sekundės nulėmė sandorio šalis. ES labai ambicingai žiūri į rinkų organizavimą. Ir galbūt galėtume pasižiūrėti į JAV pavyzdį. Didžiojo 20-ko susitikimo metu dar bus apie tai kalbama. Tačiau šiuo metu aišku yra tai, kad Europos vertinimas daug priklausys nuo finansinio instrumento direktyvos pežiūros. Ateityje mūsų laukia CO2 rinka, išvestinių, finansinių ir kitų produktų rinkos kol kas bent jau nėra numatyta jokia priežiūra tokioms rinkoms ir reikėtų kažkaip tai pabandyti išvengti spekulacijų. E, Prancūzijai pirmininkaujant didžiajam dvidešimtukui, Prancūzija turėtų e, pasiūlyti šių rinkų reguliavimo todus. Augimo tempai, kai bus atgauti tai vėlgi situacija pasikeis ir komisaro Barnyje pasiūlymai šią prasme yra labai svarbus. Nemažai ir rekomendacijų yra pateikta, labai džiaugiuosi dėl to. Dėl nematerialinės nuosavybės patentų srityje, intelektinės nusavybės gynimo srityje yra daug pasiūlymų pateikti pateikta, nes šiandien turtai yra kiek materialūs, tiek ir nematerialūs. Galimybė dėkti naujoves yra vienas iš svarbiausių besivystančio ekonomikos sistemų kriterijų. Europa turi pašalinti visas kliūtis šioms sritims. Na ir dabar iš 50 pasiūlytų priemonių viena yra skatinanti smulkaus verslo prieimą prie kreditų. Smulkiojo verslo aktas yra numatytas. Pone Lagerd ir pona Šaubliu yra jį pasiūlę. Skaidrumo direktyvą taip pat turime remtis ir būtinai turime atsižvelgti į smulkiojo verslo dimensiją. Taigi, štai būtų keletas tokių iššūkių ateičiai Europos atremti. Taip pat ir euro vertės klausimas čia yra svarbus. Kartais euro kursas stiprus, kartais e, silpnesnis. Euro, euras, ko gero, kenčia dėl to, kad tai nėra nacionalinė valiuta. Kaip galima būti, būtų apginti racionalizavimo projektus šioje srityje? Dar yra ir tokių sričių, kuriuose mūsų partneriai laukia iš mūsų daugiau aiškumo ir nuoseklumo. Nes Būtent pagal mūsų gebėjimą organizuotis ir integruotis būsime vertinami. Ir nuo mūsų gebėjimo prisitaikyti prie naujos ekonominės pasaulinės sistemos priklausys mūsų vertinimas. Europa neturi atsitraukti, Europa turi eiti į priekį ir reikia siekti ambicingų tikslų. Labai svarbu reikia stengtis atsisakyti to vadinamojo naujojo Europos neuro, e, naujojo realizmo. Ačiū už jūsų pasisakymą. Ko gero, nemažai kalbėtojų dar jūsų mintis kartos, ar jas reaguos. Priminsiu dar dabar taisyklės. Kiekviena delegacija yra gavusi klausimyną. Jį užpildžius galima pasisakyti. Griežtai laikysimės laiko limitų šiandien. Ir šiandien labai džiaugiuosi galėdamas pirmininkauti su, kartu su draugu Miguel Martinez. Kol kas Kalbėtojų sąrašas nėra labai ilgas, taigi kiekvienam kalbėtojui būtų suteikiamos 3 minutės, laikas štai ekranuose būtų rodomas tiek kairėje, tiek dešinėje ekranai matosi, atrodo pirmą kartą kairė e, kalbės vienu balsu su dešinė, taip sakant. Taip pat dar ir melinoji kortelė čia yra numatyta po pagrindinio pasisakymo galima iškelti mėlynąją kortelę. Ir iškėlus šią kortelę galima bus užduoti 30, per 30 sekundžių klausimą. Kalbėjusiajam bus suteikta vėlgi 30 sekundžių atsakymui. Taigi dabar Kas norėtų dabar jau galbūt pakelti mėlynąją kortelę? Kol kas dar niekas. Taigi dabar kalbėtojų sąrašas ponas Vidbrot, Lenkijos senato atstovas. Taigi jis ir pradės diskusijas. Prašom. Dėkuoju pirmininkė, ponios ir ponai. Šios dienos diskusija puikiai atitinka ir tas temas, kurios diskutuojamos nacionaliniuose parlamentuose, apskritai visose valstybėse, daug kalbama apie ekonominę krizę. Mes tikrai puikiai žinome, kokios svarbios šios diskusijos, jos visuomet būna labai detalios, labai konkrečios ir tikrai niekas neabejoja, kad tos temos, kurias svarstysime trijose darbo grupėse, E, nėra svarbios. Jos tikrai labai svarbios ir prisidės prie bendrų diskusijų plenarnėje sesijoje. Aš pritariu pirmininkui Buzekui. Reikia veiksmų, reikia jų imtis ir Lenkija remia tokius veiksmus, tačiau visų pirma reikia geriau koordinuoti tokius veiksmus ES lygių ir nacionalinių lygių. Labai daug kas yra apsprendžiama nacionaliniu lygiu, tačiau tų veiksmų e, geras įgyvendinimas taip pat labai svarbus. Taip pat nepamirškime ir laiko aspekto. Mus spaudžia laikas, turime veikti greitai, sparčiai. Ir manau, kad dabar tikrai puikus metas pagalvoti apie tai, ką jau nuveikėme iki šiol ir kaip dirbsime toliau. Ekonominė, socialinė, finansinė krizė ES jau beveik baigėsi. Vis dėlto daug ekspertų ir E, paprastų žmonių Graikijoje, Portugalijoje, Ispanijoje vis dar mano, kad krizė yra labai gili ir kad ji tikrai greitų laikų nesibaigs. Visi suprantame, kad padėtis yra tokia, kuri verčia mus elgtis atsargiai, imtis atsargių veiksmų. Turime e, rasti būdą reformuoti mūsų rinkas, įvesti naujas taisyklės dėl ekonomikos valdymo, taip pat turime įvesti geras priemonės ir pagal Europą 2020 strategiją, taip pat turėtume pagalvoti, ką daryti su ES valstybių narių biudžetu tam tikrais apribojimais arba taisyklių apribojimais. Jei bus per daug reformuoti valstybių finansai, nežinau, ar tai tikrai duos gerų rezultatų. Vienai par kitaip turime elgtis atsargiai, turime atsižvelgti į finansinius poreikius. Turime nepamiršti, kad savo privalome kelti ambicingus tikslus, pavyzdžiui, dėl ekonomikos augimo, dėl e, užimtumo skatinimo. Taip pat turime ieškoti galimybių kovoti su pasaulinė konkurencija, su Kinija pavyzdžiui. Ir šiame kontekste Galilėjo arba ITER projektai yra ypatingai svarbus. Jie padėtų sumažinti tą spragą tarp ES ir konkurentų. Manau, kad naujas biudžetas naujam finans, finansinio programavimo laikotarpiui taip pat turi būti planuojamas labai atsargiai ir turėtų padėti mums konkuruoti su kitom šalim. Man kyla klausimas, kaip jūsų nuomonė pasieksime tų tikslų, kurie numatyti Europa 2020 strategijoje, jei tam nenumatysime pakankamo finansavimo. Pavyzdžiui, 3 procentai moksliniam tyrimam. Kaip pasieksim tokio tikslo, jeigu šalis mažins finansavimą? Dėkoju, jūs tikrai laikėtės jums skirto kalbėjimo laiko. Nemačiau mėlynų kortelių, liktai niekas jų nekėlė. Ir dabar suteiksiu žodį ponui Lino Duilio iš Italijos atstovų rūmų. Prašau. Eh, eh, Dėkoju. Kažkas čia šiandien pasakė, kad kai kada kažkoks neigiamas dalykas gali turėti ir teigiamo poveikio. Taigi, kalbant apie finansų krizę, galima kaip teigiamą jos poveikį pabrėžti tai, kad jis paskatino Europos integraciją. Nes pastaruoju metu mes labai daug apie tai diskutavome ir kalbėdami apie ES konstituciją. Ir štai pagaliau, kuomet e, mus ištiko ekonominė krizė, mes pradėjome taikyti konkrečias priemonės, kurios galėtų būtent įgyvendinti tos integracijos idėją. Tačiau ne, būtų labai svarbu, kad tos priemonės atitiktų mūsų piliečių lūkesčius. Mes turime kalbėti ne tik apie ekonominę integraciją, kurios pagrindas yra valstybių narių solidarumas. Mes turime daryti viską, kad ES piliečiai suprastų, kokia yra ES svarba. ES e 2020 strategija ir taip pat vieninga rinka gali prisidėti prie to, kad Europos sąjunga galėtų padrasinti atskiras valstybės nares veikti. Uh, jeigu jos anksčiau neturėjo to ryšto. Taigi manau, kad mūsų pirmasis tikslas turėtų būti ekonomikos augimas ir darbo vietų kūrimas. Šio tikslo neturėtume pamiršti. Negalime kalbėti tik apie kiekybinius aspektus mes e, turime nuolat pabrėžti kažkokių paslaugų ar priemonių kokybę ir gerinti tą kokybę. E, Taip pat manau, kad kalbėdami apie kenksmingą konkurenciją, ypač mokesčių srityje, turime taip pat imtis kažkokių konkrečių veiksmų, kad galėtume išvengti tokios neteisingos, nesažiningos konkurencijos tarp valstybių narių šioje srityje. Toliau kitas dalykas, kuris irgi buvo paminėtas, tai e, jau ES 2020 strategijoje, kalbant apie ekonominį valdymą, yra pamirštama išorinė dimensija. ES 2020 tikslai pamiršta didžiasias e, pasaulio tendencijas. Pavyzdžiui, e, kad ir nedarbo lygio situacija visame pasaulyje. Taigi manau, kad e, mums reiktų kalbėti apie tarptautinės finansų institucijas, pavyzdžiui, kaip Tartautinį valiutos fondą ir bendrą e, ES atstovavimą tose institucijose. E, Taip pat yra labai svarbu e, kalbėti apie ES biudžeto reformą. Mes esame visi užryštą už tam tikras konkrečias politikas ir konkrečius veiksmus, tačiau kita vertus žinome, kad ES biudžetas vis mažėja, taigi iš nieko negalima kažko padaryti iš nieko ir gaunasi niekas, kaip sakoma pas mus Italijoje. Taigi, manau, mes neturime pamiršti ir tokių dalykų ir, ir kad galėtume atsilaikyti tarptautinėje konkurencijoje. Ačiū. Dėkoju. Matau, kad ir šiuo metu nekeliama žydroji kortelė, tai tuomet. Oi, atsiprašau, matau, kad kažkas pakėlė mėlynę kortelę, prašau, gal galite prisistatyti. Aš esu iš Čekijos Senato Europos reikalų komiteto pirmininkas. Norėčiau užduoti klausimą. Kas jūsų nuomonė blogo slypi mokesčiuose? Mes visi žinome, kad mažesni mokesčių tarif, tarifai reiškia didesnės įplaukas iš mokesčių, tad kodėlgi kai kurie savo, kad mokesčiai tokie blogi? io credo di aver interpretato quanto è stato detto, la competizione tra i diversi paesi della. Ačiū. Na, aš manau, kad konkurencija tarp įvairių šalių Europos Sąjungoje e, turėtų būti, na, saim taip valdoma. Ir tai reiškia, kad mokesčių tarifai turi būti maži tam, kad išvengtumėm nesažiningos konkurencijos. Nes jei nebus koordinuojama mokesčių politika, tikrai neišvengiamai atsiras e, intensyvesnė konkurencija tarp valstybių narių. Ir tai turės neigiamų pasiekmių. Mums reikia daugiau vieningų taisyklių, daugiau koordinavimo. Taip aš suprantu visą tai, kas jau buvo šiandien pasakyta. Iš esmės reikia minimalių mokesčių tarifų tam, kad užkirstumėm kelią laukiniai konkurencijai. Dėkoju. Na, iš šį pasakymą jau nebebus toliau reaguojama, nes dabar žodį suteiksiu poniai Vahalovai iš Čekijos. Dėkoju už suteiktą žodį, pirmininkė, ponios ir ponai. Mes gyvename tokiais laikais, kuomet pasaulinė ekonomika žlugdo pasaulinė krizė ir tai daro poveikį bankams, atskiriems asmenėms ir įmonėms. Ir kaipgi mums suvaldyti tai efektyviai, jokia valstybė narė to negali padaryti savarankiškai. Nulatinės krizės mus privertė išmokti vieną svarbę pamoką. Mes negalime pasiekti darnaus augimo, imdamiesi tik trumpalaikių sprendimų. Mes turime siekti padidinti pelną tačiau per ilgalaikį laikotarpį tai veda prie ribotų augimo galimybių. ES ekonominis augimas turėtų koncentruotis ties tuo, jog jis norėtų, turėtų pasiekti darnaus augimo. Ir tvarus augimas yra esminis dalykas vykdant Europos strategiją. Jis yra svarbus Europos įmonėms. Uh, Tai taip pat yra labai svarbu siekiant kovoti su klimato kaita. Ir tai taip pat yra labai svarbu Europos ekonomikai, kuri siekia apginti savo kapitalą, savo pelną, apsaugoti aplinką. Ir valstybės narės, kurios tai sugeba padaryti, sėkmingiau įgyventina savo veiksmus per ilgalaikį laikotarpį, o ne tos, kurios remiasi vien tik tai neribotais rinkos veiksmais. Ilgalaikis vystimasis remiasi atskirų valstybių gebėjimu kurti savo inovatyves pramonės šakas. Pavyzdžiui, kalbant apie gamybos pramonę, aš automatiškai galvoju apie ilgalaikį laikotarpį. Ir čia pagrindinė varomoji jėga BVP augimui yra finansinės paslaugos, tačiau jų augimas yra trumpalaikis. Jeigu mes koncentruojamės ties ilgalaikiais projektais, mes turime kurti aukštos kokybės darbo jėgas. Ypač Europoje krizė paveikė labiausiai tas valstybės narės, kuriuose finansų sektorius užima didelę jų rinkos dalį. Tose valstybėse, kuriuose yra puikiai išvystyta pramonė, besirimanti naujomis technologijomis, tos valstybės geriau susidorojo su krize. Biudžeto karpimo politika nėra tinkamas sprendimas, jis veda prie rinkos ekonomikos stagnacijos. ES veiksmai turėtų vykdomi koordinuotai siekiant tvaraus ekonomikos socialinio augimo. Todėl man labai malonu dalyvauti šioje sesijoje, tai puikia proga mums visiems pabendrauti ir pažiūrėti, kaip galėtume pasiekti social, socialaus ir tvaraus augimo Europoje. Dėkoju. Matau, kad viena milnoji kortelė pakelta yra, prašom. Prašau, prisistatykite. Andriui Goževskį iš Lenkijos Seimo. Prieš mane kalbėjusi parlamento narėja sakė, kad įmonių vystimasis, plėtra ir augimas turi vykti tvariai, tai turi būti tvarus augimas. Tačiau ji nelabai entuziastingai kalbėjo apie pelno didinimą vis dėlto kiekviena įmonė teigia, kad jos pagrindinis tikslas yra kurti pelną, gauti pelną. Taigi kaip mes galime skatinti įmonės aukti ir plėstis tvariai ir ką tai reikš praktikoje? Madame, oui, Prašom, ponia Vahalova, galite atsakyti dabar. Dėkoju. Aš manau, kad galime motivuoti įmonės daugybę būdų. Mes galime surasti įvairiausių skatinančių priemonių, įvairių projektų, kuriais galėtume motivuoti įmonės kurti darbo vietas. Tai reiškia, jog ši motivacija turi kilti ES lygio. Na, o dabar labai džiaugiuosi galėdamas suteikti žodžių, žodį Pierui Lekijė, mielam draugui. Ačiū, pirmininkė. Norėjau tik tai pasakyti, kad Jean-Pierre Žuje puikiai parodė, kaip tinkamai ir teigiamai ES davė atsaką kriziai. Dažnai ES yra kritikuojama, tačiau Europa net keturis kartus įsikišo į rimtas krizės ir, kaip žinia, kiekviena iš šių krizių 29 metus galėjo priminti. Tačiau Europa sugebėjo tinkamą atsaką duoti kriziai. Na ir dabar galiu pasakyti, kad šiandien ES yra reikalingesnė negu kad bet kada anksčiau. Prieš trejus, ketveris metus buvo sakoma, kad pasaulis keičiasi, viskas keičiasi. Na o šiandien Europa yra matoma visur ir visada. Ir dabar naujų jėgų iškelimo, iškilimo kontekste Europa yra reikalingesnė negu bet kada anksčiau. Norėčiau pasidžiaugti e, spalio 27-28 e, dienos tarybos e, sprendimu pirmininko Van Rompuy Task Force pasiūlymais buvo pasiremta, buvo numatytas atsakas ekonominėms krizėms buvo numatytas ilgesnis stabilumo fondo veikimas. Valstybės narės taip pat parodė galinčios kartu eiti į priekį. Norėčiau dabar pacituoti Kereš Arvijon ataskaitą iš nacionalinės, tiksliau pranešimą iš nacionalinės asamblėjos. Norėčiau pabrėžti, kad Europa iš krizės išbrido sustiprėjusi. Ir e, gruodžio mėnesio tarybos sprendimai tai tik tai e, patvirtins. Norėčiau dabar porą dalykų iškelti. Labai svarbu yra Europos parlamentą ir nacionalinius parlamentus įtraukti į bendrą darbą. Kiekvienas čia turi savo vaidmenį. Nacionaliniai ir Europos parlamentas turi e, bendradarbiauti. Būtent todėl susisiekiau su finansų komitetu nacionalinėje asamblėjoje ir bandome dabar pasižiūrėti, ar negalima būtų biudžeto klausimais kiekvienais metais gegužės mėnesį surenkti susitikimą nacionalinių parlamentų e, biudžeto komitetų atstovų, pirmininkų ir atstovų susitikimas būtų toks. Kitas pasiūlymas būtų, man atrodo, kad būtina pasidalinti investicijas e, tokiuose sritise, kaip kad gynyba ir moksliniai tyrimai. Nacionalinius biudžetus reikia koordinuoti ir e, taip pat reikėtų atsižvelgti į nuosavus išteklius ES šiame kontekste. Ačiū, Pierai. Matau, kad melinosios kortelės dabar niekas nekelia, taigi labai džiaugiuosi dabar galėdamas pirmininko postą perduoti savo draugui Martinės. Ir matome, kad jo net ir kėdė didesnė už mano, taip kad tikrai pirmininkas e, matomas bus. Dėkoju. Dar yra daug norinčių pasisakyti. Ir pirma, pirmajam suteiksiu žodį Jean-Pierre Odį, prašau. Ačiū, ponė pirmininkė, mėly ministrai, mėly kolegos. Pirmiausia, norėčiau padėkoti už šio susitikimo suorganizavimą. Noriu padėkoti visiems pirmininkams. Žinau, kad nacionaliniai parlamentai, jų atstovai to nepadarys, tačiau aš norėčiau pasakyti, kad per mažai galbūt Europos parlamentarų dalyvauja šiame sustikime. Ir ponė pirmininkė, galbūt tokiuose mūsų žemynų ateičiai svarbiuose e, susitikimuose galima būtų atšaukti komitetų posėdžius, bent jau jų metu, nes dabar kolegos dalyvauja komitetų posėdžiuose ir taip galbūt galėtume skirti laiko šioms diskusijoms. Dabar norėčiau sureaguoti į Pierre Lekie žodžius. Tikrai reikalingas yra koordinavimas tarp nacionalinių parlamentų ir Europos parlamento veiklos. Reikia vengti konkurencijos tarp vienų ir kitų. Norėčiau ypač atkreipti čia kai kurių e, parlamento frakcijų dėmesį. Kai kurios frakcijos nuolat tyčiojasi iš kai kurių valstybės vadovų, štai pavyzdžiui, e, ponios Merkel, iš ponios Merkel, iš pono Sarkozy e, Dovilio sustikimo buvo pasityčiota, tuo tarpu, kai jie labai svarbius klausimus sprendė. Buvo pamiršta, e, kad šis susitikimas buvo skirtas tam, kad Medvedevas būtų įtikintas vykti į NATO sustikimą. Na, o be to Vokietijos ir Prancūzijos sąjunga yra labai svarbi e, mūsų Europai. Reikia pasižiūrėti, kaip ateityje e, valdysime Europą. Reikia galbūt e, bandyti pasidalinti čia bent pastangas. Galbūt galima būtų bendrą Europos auditą parengti. 27, 27 valstybių narių administracijos pastatai visame pasaulyje yra išsibarstę diplomatinių atstovybių e, pastatai. Galbūt galima būtų pasidalinti kažkaip tai tas lėšas, galima būtų labai daug sutaupyti šitaip. Galbūt Europos audito rūmai ir nacionaliniai audito rūmai galėtų atlikti tyrimus ir pasižiūrėti, kaip galima būtų sutaupyti mokslinių tyrimų galbūt srityje, galbūt gynybos srityje, kaip galima būtų išvengti dubliavimuose. Ir galbūt tai būtų svarbu šiam vadinamajam Europos semestrui. Ir taip galbūt ir piliečių akise galėtume parodyti, kad vykdome koordinuojamąjį darbą. Nepaisant to, kad valstybių ir vyriausybių vadovai jau ir taip puikiai dirba, jų darbas jau yra matomas. Uh, Pone Žuje, jūs jau sakėte, kad piliečiams nesvarbu, kokia veikla vykdoma tarp vyriausybių, tarp valstybių vadovų. Jiems svarbus rezultatai. Ar tai būtų bendrijos, ar tarp vyriausybiniai e, veiksmai, ar parlamentiniai veiksmai būtų kontroliuojamieji veiksmai, piliečiams nelabai svarbu. Svarbiausia, mūsų valstybių vadovų, valstybių ir vyriausybių vadovų kontroliavimas bei atskaitomybė piliečių akise čia galbūt patys svarbiausi dalykai. Ačiū. Ačiū, ponė Odi. Labai pritariu dėl darbo laiko organizavimo. Žinau, kad ponia Ešton dabar dalyvauja e, susitikimuose ir tikrai labai sudėtinga parlamentarams paskirstyti savo laiką. Ir galiu tik tai pasakyti, kad būtent frakcijos nenori, kad tokie susitikimai vyktų frakcijų savaitę. Jos pagydauja, kad tokie susitikimai vyktų e, komitetų savaitę. Na ir dar be to reikės išvelgti nacionalinių parlamentų tvarkaraščius, darbo tvarkės. Taigi tikrai labai sudėtinga yra suderinti visą tai. Ir aišku gaila dėl to, kad mažai uh, Europos parlamentarų dalyvauja. Dabar ponui Filip žodis iš Rumunijos senato. Prašom. E, domnule președinte, e, stimați colegi, în primul rând. Dėkuoju, pirmininkė. Mėly kolegos, Pirmiausia, norėčiau pasveikinti jūs visus ir mus visus už tai, kad visi esame čia kartu. Turime galvoti apie Europos ateitį, kadangi mes ten ir žengėme, ar mes to norime ar ne. Ir turime numatyti tai, kas įvyks po krizės. Klausimas, kurį mums užduos mūsų piliečiai, yra toks ar po krizės ateis geresni laikai. Aš prisimenu, kad buvau Europos parlamento narys per ankstesnę kadenciją 2008 metais. Rugsėjo mėnesį pirmininkaujant Prancūzijai, Strasbūre, Prancūzijos pirmininkas Sarkozy kaip tik ir išpranašavo tokios krizės Europoje pradžią. Tai buvo rugsėjo 15 diena. Aš vis dar turiu tris minutės pasisakyti. Taigi, kaip jau sakiau, prezidentas Europos komisijos pirmininkas Barozo pranešė, jog bus įkurtas Europos analizės komitetas, kuris spręs Europos krizės klausimus. Šiandien man sunku pasakyti, ar šis komitetas įvykdė savo uždavinius ar ne. Tačiau labai gerai tai, kad jis egzistavo. Ir problema čia yra tokia. Mūsų susitikimas neturėtų būti tik vienas iš susitikimų. Mes turime vėl ir vėl susitikti ir aptarti šį klausimą, kadangi čia mes kalbame apie politikų patikimumą Europoje, ar tai būtų Europos parlamentas ar nacionaliniai parlamentai. Aš esu įsitikinęs, kad bendravimas tarp mūsų Europos lygių yra esminis dalykas. kuomet piliečiai nori suprasti, kokia yra mūsų priimamų sprendimų, mūsų leidžiamų direktyvų logika. E, tai, liečia, tai yra susiję tiek su Europos parlamentu, tiek su nacionaliniu parlamentu leidžiamais teisės aktais. Ir norėčiau Jums priminti, kad vis dar yra neišspręstų dokumentų, e, dėl kurių nepriimti priimti sprendimai tiek Europos parlamente, tiek ir kitose parlamentuose, ar tai būtų susiję su energetikos klausimais, ar su CO2 emisijomis, ar su sanglaudos fondais, ar 2013-2020 metų finansinė perspektyva. Šie klausimai vis dar yra neišspręsti. Žinoma, šiandien mes turime naują dokumentų paketą susijusių su ekonomikos krize, kurį turi analizuoti Europos parlamentas bei nacionaliniai parlamentai. Žinoma, Rumunijos parlamentas pritarė šiam paketui, kurį teiks diskusijoms Europos parlamentas, komisija bei taryba. Tačiau labai svarbu, kad šis bendradarbiavimas tarp Europos parlamentų ir nacionalinių parlamentų ir toliau vyktų taip, kaip numatyta. Šių europinių dokumentų patikimumas susiduria su pavojumi ir pavojus kyla dėl to, kad turtingieji taps tik dar turtingesniais, o skurdieji dar labiau nuskurs. Politikai Europos lygių ir nacionalinių lygių turi atsižvelgti šios klausimus. Dėkoju. Dėkoju. Iš tiesų, aš prisimenu, kad jūs anksčiau buvote parlamento narys. Dabar mes žinome, kad jūs buvote Europos parlamento narys. Dabar e, ponas Van Bomel. Dėkoju, ponė pirmininkė. Pone pirmininkė, norėčiau pritarti tam, ką pasakė Andrė Flohu. E, jis pasakė, kad komisija padarė per mažai, kad Europoje būtų sąžiningai padalintos įplaukos. Ekonominė krizė yra susijusi su ekonominiu koordinavimu, tačiau tai nebūtinai reiškia, kad yra gerinama situacija, kad geriau yra paskirstomos įplaukos, kad e, sprendžiama nedarbo problema aišku, valstybės narės e, gali padėti bankams arba stambioms pramonėms šakoms, pavyzdžiui, kaip automobilių pramoniai ir daro tą mokesčių pinigais, tačiau matome, kad valstybės narės beveik nieko nedaro piliečiams. Dėl to ES piliečiai taip skeptiškai nusiteikia ES atžvilgių. Ir tas jų požiūris nėra be priežasties. Taigi, ar nemanote, kad reikia e, kiek įmanoma greičiau įvertinti neoliberalią Europos ekonomikos politiką, nes rinkų liberalizavimas e, taip pat ir mano šalyje sąlygojo tai, kad buvo prarasta tūkstančiai darbo vietų, pavyzdžiui, pašto e, paslaugų sektoriuje. Toliau kitas dalykas, ar e, nebus taip, kad e, piliečiai bus dar labiau skeptiškesni, jeigu mes savo didžiojų prioritetų nepadarysime kovos su nedarbu. Ir jeigu piliečių pasitikėjimas ES vis mažėja, ar tai neturėtų atsispindėti ir nacionalinių parlamentų darbe? Tai yra, ar e, mes neturėtume labiau solidarizuoti su kitomis valstybėmis? Nes Tai ypač jaučiama ekonominėme ir finansų sektoriuje, o kitose sektoriuose atsiranda pasitikėjimo krize. Uždarau kalbėtojų sąrašą. Naujų pavardžių nebeitrauksime, nes ir taip yra norinčių pasisakyti, bet prašyčiau visų laikytis jiems skirto trijų minučių laiko. Dabar žodis poniai Lunačiak, Europos parlamento atstoviai. Aš esu anksčiau dirbus ir nacionaliniam parlamente, tad man labai džiugu matyti kolegas iš Austrijos parlamento. Kaip Europos parlamento narė, norėčiau grįžti prie to, ką ką tik minėjo kolega ir jūs pirmininkė tai minėjote, buvo kalbama apie tai, kad per mažai parlamento narių dalyvauja. Manau, kad ateityje reikėtų apie tai pagalvoti. Ir turėtumėm pasakyti, kad na, komitetų E, atstovai turėtų čia dalyvauti, tačiau tai reiškia, kad turim suderinti e, darbo tvarkės ir užtikrinti, kad tuo pat metu, kai vyksta šis susitikimas, nevykstų, nevyktų kiti komitetų susitikimai, kuriuose nagrinėjim panašus dalykai. Aš manau, kad Ši diskusija labai svarbi ir krizės laikotarpiu matome, kad Europos parlamentas reikalauja stipresnio, geresnio koordinavimo, ypač ekonominės politikos rytyje, tačiau taip pat yra kalbama apie didesnę nacionalinių biudžetų kontrolę. Ir Tikiuosi, kad jūs tam pritarsite, bet labai dažnai yra prašoma ir priežiūros geresnės kontrolės pavyzdžiui, iš Eurostato. Aišku, labai svarbu nacionaliniai biudžetai tam, kad išvengtumėm krizių ateityje, tačiau žinau, kad labai dažnai iš nacionalinių parlamentų pusės būna daug pasipriešinimo, iš vyriausybių pusės būna daug pasipriešinimo. Aš manau, kad tikrai labai svarbu renkti tokius susitikimus bendru lygiu. Pavyzdžiui, reikėtų gal taip pat renkti tokius susitikimus ir jos kviesti nacionalinių parlamentų finansų komitetų atstovus. Ir tokiu būdu mes geriau vieni kitus suprastumėm. Taip pat manau, kad tai padėtų skatinti europinį supratimą, o ne tik nacionalinį supratimą. Europos parlamentas yra pateikęs nemažai gerų pasiūlymų dėl kontrolės, dėl kovos su krize, dėl būsimų krizių užkirtimo. Tačiau problema yra ta, kad tarybos lygių į mūsų pasiūlymus neatsižvelgiama taip dažnai, kaip mes norėtumėm. Ir todėl norėčiau išgirsti iš jūsų, ar jūs irgi taip manote, ar jūs irgi manote, kad yra ta nesusikalbėjimo dalis, juk, man atrodo, valstybėse narėse irgi labai dažnai būna taip, kad ministrai kreipiasi į spaudą ir sako, e, mes teikiame pasiūlymą, tačiau Bruselis mūsų neišgirdo, Bruselis siūlo kažką kitką. Dar vienas dalykas e, - finansinių sandorių apmokestinimas. Europos parlamentas teikia pasiūlymą, mes dėl jo balsavom ir dauguma balsavo už. Kai kurie nacionaliniai parlamentai taip pat balsavo už, tačiau kol kas, kaip matote, to teisės akto neturime, tad kažkur yra nesusikalbėjimo. Ir norėčiau paprašyti, kad nacionaliniai parlamentai keltų tuos pačius klausimus kaip ir mes. Tai yra daugiau e, koordinavimo, daugiau priežiūros, taip pat ir tam tikrų mokesčių, mokesčių harmonizavimo vyriausybės ir valstybių biudžetai, taip pat ir Europos biudžetui reikia lėšų, reikia pinigų ir tai svarbu ne tik mano frakcijai, bet ir kitom. Reikia gauti daugiau lėšų ir jas investuoti į žalę energetiką, į žales e, pramonės priemonės. Jos visos būtų naudingos mūsų ekonomikai ir padėtų išbristi iš šios krizės. Ačiū. Ačiū. Dėkoju, ponė Lunaček, toliau ponas Alberto Kosta iš Portugalijos. Pone pirmininkė, atsiprašau, aš norėčiau pakelti mėlyną kortelę, ar galiu? Primero pregunto a la señora Lunacek Norėčiau e, pasinaudoti pirmąją taisyklę. Pirmiausia, norėčiau paklausti ponios Lunačiak, ar ji priima šį klausimą. Taip, tuomet turite 30 sekundžių užduoti šį klausimą ir 30 sekundžių bus skiriama atsakymui. Ačiū. Dank u wel. Mevrouw Lunacek heeft gewezen op het begrip staan. Dėkoju, ponė Lunačiak pasakė, kad valstybėse narėse būtų daugiau supratimo, jeigu, jeigu būtų e, stiprinama biudžeto kontrolė. Ar nemanote, kad gali būti atvirkščiai, ypač atsižvelgiant į tai, kad ES bando kištis į finans, pensijų taisyklės ir panašiai? Na, manau, mes visi sutarėme, kad viena iš ES krizės priežasčių buvo ta, kad turime bendrą rinką. Daugelis mūsų turime ir bendrą valiutą. Tačiau trūko kontrolės nacionaliniuose biudžetuose ir kilo tokios krizės kaip, pavyzdžiui, Graikijoje. Taip pat trūko patikimos informacijos apie valstybės padėtį, apie būklę. Taigi daug kas tai gali vadinti kišimusi, intervencija, tačiau aš manau, kad visi turime skirtingas nuomonės. Ir arba turime bendrą ES su bendra rinka ir su bendrais standartais, arba ne, arba einam kitų kelių. Dėkuoju, dabar suteiksiu žodį ponui Alberto Kostui, jis bu, kalbės Portugalijos nacionalinės asamblėjos vardu. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Taigi, krizė turėtų tapti mūsų galimybę išbristi iš tos ekonominės krizės. Tai aišku yra gera mintis, ji netgi yra būtina, todėl yra labai svarbu, kad dabar vykstančios reformos nesustotų kelio viduryje. Pateiksiu pavyzdžių e, iš šio laikinės ES realybės. Visų pirma, mintis, kad europiečiai mato, kad problemos vis didėja, kad sunkumai vis didėja. Ir todėl yra labai svarbu, kuo greičiau kovoti su tomis krizėmis. Taigi mes čia ir kalbame apie pasitikėjimo krizę. Yra labai svarbu kalbėti apie tas galimybės, apie tas priemonės, sankcijas, taisyklės. E, apie tai kalba valstybės narės ministrų tarybose. Šitas ES pusmetis yra teigiamas ekonominiam koordinavimui, tačiau yra labai svarbu, kad čia į šį darbą būtų įtraukti ir nacionaliniai parlamentai, kad netrodytų taip, kad jie tik tai po pusmečio būtų informuojami apie tam tikras nuostatas, kurios buvo patvirtintos pirmajame pusmetyje. Taigi Europos teisėkuros proceso integralumas yra labai svarbus dalykas. Yra labai svarbu, kad šis procesas būtų demokratiškas, būtų atviras, kad e, nebūtų užkirstas kelias kažkokioms temoms dar iš anksto. Nes po to, kai buvo patvirtinta Lisabono sutartis, e, mes žinome, kad nacionaliniai parlamentai taip pat vaidina svarbu vaidmenį. Situacija, e, kuri susidarė dėl darbo grupės, tos vadinamo task force, neturėtų būti precedentas, kai būtų užbėgama už akių tam tikriems teisėkuros e, procesams. Toliau kitas dalykas yra klausimas susijęs su sutarties peržiūra. Visų pirma, gera žinia visiems europiečiams e, yra ta sutartis, ar ne? Ar jūs taip nemanote? Ar manote, kad ta sutartis nepasiteisino? Man atrodo, kad nacionaliniai parlamentai taip pat turi dalyvauti peržiūros e, procese. Mes turime visi prisidėti prie to, kad išspręstume problemas, nes juk visi kartu ratifikavome Lisabonos sutartį. Todėl yra labai svarbu, kad mes kalbėtume ne tik apie e, ekonominę peržiūrą, kuri reikštų supaprastinimą. Ačiū. Dėkoju. Toliau žodis teikiamas ponui Milan Sver iš Europos parlamento. Dėkoju, pirmininkė. Ponios ir ponai, kolegos. Visų pirma, noriu pasidžiaugti šią galimybę pasidalinti mintimis su jumis. Taip pat e, tenka apgilestauti, kad netiek daug Europos parlamento narių dalyvauja šiame susitikime. Aš tikiuosi, kad ateityje mūsų dalyvavimas bus daug aktyvesnis, juk tikrai tai yra didelis džiaugsmas, kai galime susitikti ir kartu pabendrauti su nacionaliniu parlamento atstovais. įvairių sričių atstovai, kad ir kaip stengiasi, bet nesugeba mūsų išvesti iš šios krizės. Kol kas visos siūlomos priemonės yra tik trumpalaikės. Apie tai kalbam ir Monti pranešime. Ten yra sakoma, kad egzistuoja spraga tarp to, kas numatyta Europos švietimo sistemose ir to, kokie yra realūs rinkos poreikiai, užimtumo rinkos poreikiai. Tad matome, kad yra problemų švietimo sistemoje, jeigu yra rengiami tokie specialistai, kurių rinkai nereikia. Monti pranešime taip pat yra kalbama ir apie neigiamo ekonominio augimo laikotarpį ir yra tam tikrų e, profilių, kurie jau nustatyti, kuriais galime vadovautis ir yra tam tikrų problemų, kurios jau buvo užfiksuotos ir žinome, kaip jas spręsti. Tad manau, kad mes visų pirma turime parengti valstybių narių švietimo sistemų reformas, įvairių lygių švietimo sistemų reformas. Nepamirškime Bolonijos proceso Taip pat nepamirškime Kopenhagos proceso. Juos reikėtų suderinti ir reikėtų tiesiog juos labiau įtvirtinti. Jeigu norime, kad mūsų ekonomika atsigautų, turime parengti tuos specialistus, kurių jai reikia. Dėkoju kolegos. Tik noriu priminti, kad kalbėtojų sąrašas jau sudarytas ir naujų pavardžių nebeįtrauksime, nes priešingų atvejų nebeturėsime laiko išklausyti Žan Pierre Žujė. Taigi prašyčiau jūsų nebeprašyti žodžio, nes jūsų į kalbėtojų sąrašą jau nebeitrauksime. Na, o dabar žodis ponui Sevčik, Čekijos senato atstovai. Ačiū pirmininkė, ačiū, kad buvo surinktas šis svarbus susitikimas ir tikrai jo negalėtų pakeisti joks kitas susitikimas, jokiam kitam forume, net ir Kozako e, kontekste nes tame kontekste negalėtų vykti tokios svarbios diskusijos kaip čia, šiame kontekste. Priminsiu, kad dar prieš krizę mes daug kalbėjome apie ES konkurencingumą, apie tai, kiek esame konkurencingi lyginant su kitom šalim, kitais regionais. Na, o dabar, e, kai išgyvename krizę, tokios diskusijos tapo dar aktualesnės Ir šiek tiek ironiškai galėčiau pasakyti, kad mums reikėjo krizės tam, kad galėtumėm iš naujo intensyviau pradėti diskusijas. Aš manau, kad krizės laikotarpiu ES elgesi ir veikia tikrai tinkamai ir gerai, tai jau minėjo ir kitas kalbėtojas. Mes ėmėmės veiksmų e, kovai su protekcionizmu. Bandėme pademonstruoti tikrą solidarumą ir ES mums tai pavyko. Ir jei neklystu, ponas Žioje savo laiku tikrai prie to daug prisidėjo, noriu jam už tai padėkoti. Na, o dabar matome, kad kai kurios valstybės narės vis dėlto mieliau renkasi savo interesų apsaugą. Kitos kalba apie bendros rinkos apsaugą, dar kitos valstybės, apie e, reguliavimo priemonės. Taigi klausimas būtų toks. Kokia kryptimi vyksta diskusijos Europos parlamente šiuo klausimu. Kokios pozicijos jūs laikotės? Ačiū. Dėkoju. Dabar suteiksiu žodį ponui Kareš, prancūzijos atstovui. Ačiū, ponė pirmininkė. Kalbu po Pierlekyje, pono Žuje, jie išsakė tikrai puikių minčių, tačiau norėčiau šiek tiek juos papildyti. Pirmiausia, dėl sustikimo pavadinimo. Krizai pasibaigus, kokie iššūkiai laukia Europos. Iš esmės, Europa ir dauguma Europos valstybių vis dar krizėje skendi. Ir kol kas dar iš jos nėra išbrista. Prognozijos kaip tik netgi yra niūrios. Nepaisant to, kad Europa padėjo išvengti blogiausio, kol kas dar tai nėra pasibaigęs, šis procesas nėra pasibaigęs. Na ir dabar norėčiau keletą dalykų pabrėžti. Pirmiausia, reikėtų užtikrinti, kad biudžeto taisimo procedūros, kurios aišku yra reikalingos, neturėtų pasiekmių ekonominiam augimui. Tam, kad nebūtų sukliudytas atsigavimas kai kuriuose valstybėse narėse. Biudžeto taisimo procedūros turi būti tokios, kad valstybėse narėse išliktų teigiamos augimo perspektyvos. Na ir kitas dalykas, manau, kad investavimo politika ir toliau turi egzistuoti ES lygių. Ši politika netgi turi būti supaprastinta, nes dabartinėje situacijoje investavimo, investicijų politikos dažnai būna paukojamos uh, biudžeto vardan. Ir čia Europos lygių reikėtų imtis tam tikrų iniciatyvų. Šiandien bent jau kol kas perspektyvos yra gana niūros. Visai neseniai buvo pasakyta, kad nuo to gali nukentėti ir Europos biudžetas, tai yra gali nukentėti nuo Europos valstybių narių taupimo politikų. Tai matome ir iš diskusijų paskutinėse vadovų tarybose. 2020 strategijai kaip ir nebelieka finansavimo. Na ir šioje situacijoje būtina yra surasti būdų ir toliau vykdyti investavimo politiką. Galbūt galima būtų dalintis išlaidas, galbūt nacionalinės investavimo politikas įgyvendinti reikėtų, tačiau galbūt galima eiti toliau negu kad užsibriešta ir galima būtų numatyti europinę paskolą, pagal kurią galima būtų e, finansuoti ateities programas ir politikas. Ačiū. Dėkuoju. Norėčiau dabar suteikti žodį ponui Celmer iš Vokietijos Bundestago. Dėkoju, ponė pirmininkė. Ar mes jau išbridome iš krizės, dar nežinome. Tačiau žinome tiksliai, kad turime daryti viską, kad dar kartą nepasikartotų tokia krizė. Jeigu ji pasikartotų, tai tuomet mes neturėtume jokių galimybių su jie sėkmingai kovoti. Jeigu pasižiūrėsime kokios išvados buvo padarytos iš šios krizės, tai reiktų pasakyti, kad Vis tik čia didelių komplimentų nusipelno Europos parlamentas, nes man atrodo, kad Europos parlamentas tikrai labai aktyviai dalyvavo e, procese, bandė e, prieiti prie teisingų išvadų e, iš finansų krizės. Ir taip pat kalbant apie finansų priežiūros reformą, čia nereikia, negalima pamiršti Europos parlamento įnašo. Ir todėl tikrai labai gaila, kad šiandieninėme posėdėje dalyvauja tiek mažai Europos parlamento narių. Būtų buvę tikrai geriau, jeigu galėtume su jais giliau padiskutuoti. Taigi, kokios yra išvados, kurias mes turėjome pasidaryti po. E, krizės. Manau, kad visų pirma, norėdami atsakyti šį klausimą, turėtume užduoti klausimą, kas moka už tas, tuos kaštus, krizės kaštus. Iki šiol tai buvo paprasti piliečiai, paprasti darbuotojai. Yra vienintelė priemonė, kuri pave, privestų, e, priverstų e, tuos prisidėti prie krizės, kurie ją ir iššaukė. Tai būtų finansinių sandorių mokestis. E, toks mokestis, e, kurio būtų apmokestinami finansiniai produktai produktai yra tikrai neišvengiami. Mes kiekvienai prekiai mokame e, pridėtinės vertės mokestį ir kitus mokesčius, tačiau tik tai finansiniai produktai yra neapmokestinami. Todėl manau, kad būtent toksai mokestis padėtų mums surinkti tam tikras lėšas ir e, būtų galima iš jų mokėti finansų krizės kaštus. Taip pat jo tas mokestis padėtų šiek tiek pristabdyti finansų rinkas ir jų e, dalyvius, kurie savo spekulacijomis būtent ir įtakojo šios krizės atsiradimą. Vokietijoje e, tikrai e, yra labai plačiai palaikomas finansinių sandorių mokestis. Ir todėl manau, kad mes turėtume bandyti įvesti tokį mokestį bent jau regionuose, kad, pavyzdžiui, arba Europoje, arba bent jau eurozonoje. Aš būčiau tikrai už tai. Dėkoju. Toliau ponas Kraineris. Pone pirmininkė, dėkoju. Aš dalyvavau daugelie bendrų Europos parlamentų ir nacionalinių parlamentų posėdžių ir turiu pažymėti, kad niekuomet Europos parlamento narių tokiuose posėdžiuose nebuvo daugiau. E, manau, kad jų toks dalyvavimas yra susijęs ne su frakcijų ir komitetų posėdis, nes posėdžiai, nes frakcijų ir komitetų posėdžiai vyksta ir nacionaliniuose parlamentuose ir nepaisant to mes vis tiek sugebame čia atvykti. E, tačiau manau, kad ateityje reikia pasirūpinti, kad santykis būtų ne du nacionalinio parlamento atstovai ir vienas Europos parlamento, bent jau penki su dviem. Aš norėčiau pakalbėti apie mokestinius klausimus. Iš tiesų yra tiesa, kad žemi mokesčiai valstybėje narėje e, yra našta kitoms valstybėms narėms. Ir aišku, e, ta mokestinė konkurencija nėra geras dalykas. Tokiu būdu mes tik kenkiame vieni kitiem. Todėl aš manau, kad būtų teisinga įvesti mažiausią e, mokesčių tarifų ribą. Ypač, pavyzdžiui, e, reiktų kalbėti apie įmonių pajamų mokesčio harmonizavimą. ir mes turime daryti viską, kad neskatinume to, e, dar didesnio, e, tos dar didesnės mokestinės konkurencijos. Manau, kad mums būtent reikia tokios nominalios vertės, kuri mums padėtų e, bent jau kažkiek harmonizuoti įmonių pajamų mokesčius. Taip pat norėjau pabrėžti tai, ką pasakė prieš mane kalbėjęs kalbėtojas, kad finansinių sandorių mokestis yra labai svarbus dalykas. Ir jeigu ES būtų tam tikrų prieštaravimų, tai reiktų iš tiesų stengtis jų išvengti, nes esminis klausimas yra tai, kas moka finansų krizės kaštus, o tai yra paprasti e, žmonės, o o mes matome, kas pelnosi iš tų pagalbinių priemonių. Taigi manau, kad finansinių sandorių mokestis būtų vienintelė puikia priemonė, nes jeigu mes už litrą, litrą pieno apmokestiname, pavyzdžiui, 10 procentų ar panašiais mokesčiais, e, Ir jeigu yra manoma, kad pienas arba, pavyzdžiui, žieminiai drabužiai nėra svarbus dalykas ir juos galima apmokestinti, tai manau, kad e, tada galima kalbėti ir apie būtiną finansinių sandorių apmokestinamą. Dėkoju, kolega. Na ir paskutiniam suteiksiu žodį ponui Daniel Faskel iš Prancūzijos nacionalinės asamblėjos. Ačiū, ponė pirmininkė, mėly kolegos, labai džiaugiuosi galėdamas būti šiandien su jumis. Palaukite, ponia Faskel, dar kažkas tai pakėlė mėlynąją kortelę. Gal galėtumėte prisistatyti, ponia? Ir galite užduoti klausimą ponui Kainin. Jis, aišku, jį atsakys. Aš esu Joran Feteršan ir esu iš Švedijos. Pone Krainer, ar jūs pasiruošęs atsakyti į klausimą? Taip. Jeigu išgirsiu tą klausimą, tai atsakysiu. Dėkoju. Taigi 30 sekundžių prašau. Jūs kalbėjote apie finansinių sandorių mokestį. Todėl aš norėčiau paklausti, ar jūs turite kokios nors patirties, kaip būtų galima įvesti tokį mokestį. Jeigu neturite patirties, tai aš tuomet galėčiau e, paaiškinti, kaip galima tai padaryti, nes Švedijoje toks mokestis e, egzistuoja nuo 90-ojo dešimtmečio, bet jis buvo įvestas tik vieneriems metams ir paskui jo buvo atsisakyta dėje. Taip, aš žinau, kad Švedija turi tokios patirties ir kad tas mokestis e, buvo panaikintas po vienerių metų, e, tačiau manau, kad e, to priežastis yra tai, kad jeigu tą mokestį įveda tik viena valstybė, tai yra pakankamai sudėtinga, ypač kalbant, kad Švedija turi glaudžius ryšius, pavyzdžiui, su Danija ir kitomis valstybėmis narėmis. Todėl dėl to, todėl ir stengiamasi kiek įmanoma plačiau įvesti tą mokestį, e, kiek įmanoma daugiau valstybių tame dalyvaus, tai tai bus geriau ir iš tiesų būtų puiku, jeigu Švedija galėtų pasidalinti savo patirtimi ir aš tikiuosi, kad ji mus palaikys. Dėkoju ponia Krainerį, o dabar suteiksiu žodį ponui Paskel. Jis yra paskutinis kalbėtojas. Ačiū, ponia pirmininkė, mėly kolegos, aš atstovauju pona Olie, kuris yra Nacionalinės asamblėjos ekonominių reikalų komiteto pirmininkas. Labai džiaugiuosi čia galėdamas sustikti su Žampieru Žuje, kuris buvo tikrai puikus valstybės sekretorius Europos reikalams ir tikrai didelis malonumas buvo su juo dirbti. Manau, kad visi e, puikiai sutarėme dėl vieno. Reikia mums daugiau Europos. Reikia atremti ekonominius ir, ekol, ir ekonominius iššūkius. Ekonominiai iššūkiai, vidaus rinka, kuri dar nėra galutinai užbaigta, dar aplinkosauginės problemos išlieka, mokestiniai ir socialiniai klausimai, reikia dar eiti tolesnio derinimo, harmonizavimo keliu, tam, kad išvengtume nesažininko konkuravimo tarp mūsų įmonių. Taip pat reikia atremti ir ekonominį iššūkį pasauliniu mastu. Europos sąjunga dalyvauja tiek PPO, tiek GATS tipo susitarimuose ir Europa turėtų padaryti taip, kad jos partneriai negalėtų pasinaudoti susiskaldimu Europos. Štai, tarkime, dėrybose su Kinija Europa turėtų kalbėti vieningiau ir vieningiau ginti savo interesus. Šiandien turi būti vieningai deramasi su kitomis valst... pasaulio šalimis. Dabar institucinė prasme situacija pagerėjo įsigaliojus Lisabono sutarčiai, reikėtų kaip manoma geriau ją taikyti, tačiau vien Lisabono sutarties nepakaks, nes institucinė e, sąranga yra labai sudėtinga daug kas pasitelkia anegdotą, koks yra ES telefono numeris. Dabar ES turi būti labiau manom, matoma, aktyviau dalyvauti tarptautinėje arenoje. Bendroji, bendrai rinkai, vidaus rinkai turi būti aiškiai vadovaujama. Galiu tik tai e, pritarti Prancūzijos ir Vokietijos iniciatyvai. Tai yra e, ekonominis Europos valdymas turi būti numatytas tiek ekonominė tiek ekonominė, tiek politinė pusė yra labai glaudžiai susijusios, kaip kad sakė Šumanas 50 metais. Mums reikia daugiau Europos tiek ekonominė, tiek politinė prasme. Ačiū. Ačiū, mes dabar jau baigiame kalbėtojų sąrašą, baigiame laiku, o dabar man labai malonu suteikti žodį kolegai, ponui Žiūjai, ir prašysiu jo atsakyti kai kuriuos iškeltus klausimus. Norėčiau padėkoti Jums iš anksto už Jūsų indėlį šiame posėdėje ir įvertinti Jūsų darbą Prancūzijos pirmininkavimo metu. Mes glaudžiai bendradarbiavime su Jumis visą tą laikotarpį, taigi labai ačiū Jums už Jūsų nuveiktą darbą. Gracias, uh... Dėkoju, pirmininkė. Ačiū už jūsų malonius žodžius. Nežinau, ar tikrai nusipelniau tokių gražių žodžių, bet aišku, už juos dėkoju. Norėčiau pabandyti sugrupuoti užduotus klausimus. Buvo klausimų ponui Martinės ir kitam kolegai, ko gero, perduosiu dar kelis klausimus, nes dėl ES veikimo e, negalėsiu jums atsakyti. Norėčiau keletą pagrindinių pastabų dabar išsakyti. Nemažai kalbėtojų pasisakė šiame bendrajame susitikime ir nemažai iš jų kalbėjo apie finansinės priemonės ir biudžetą. Aš manau, kad turi būti užmėgtas, užmėgstas glaudus dialogas šiais klausimais tarp nacionalinių parlamentų ir Europos parlamento. Šiuo metu esame atsidūrę pasitikėjimo krizėje. Ir negalime sakyti, kad trūksta mums lėšų arba, tarkime, tam reikalingas auditas, tai reikia taip ir sakyti, reikia atvirai bendrauti su piliečiais ir piliečiams tai pasakyti. Pierre Likėji sakė, kad reikėtų galbūt bandyti pasidalinti išlaidomis tam, tikromis, tam tikrose sritise. Europos finansinės strategijos daug kas nekantrai laukia, daug kas uh, nori sužinoti, kaipgi ji galiausiai atrodys. Dabar ponas Kareš sakė, kad blogiausias, ko gero, dalykas būtų kurti strategijas be finansavimo. Ir dabar finansinės rinkos kartais yra tokios sudėtingos, tačiau iš esmės viskas yra labai paprasta. Jeigu jau turime strategiją, tai ji turi būti finansuojama, viskas kaip ir privačiame sektoriuje. Juk Europos institucijos čia labai smarkiai nuo jų nesiskiria strategijos finansavimo prasme. Dabar kitas dalykas. Atsiprašau, kad taip pasakysiu dabar. Reikia sugebėti išgirsti rinkas rinkose yra labai taiklių klausimų keliama. Yra keletas klausimų tipų keliama dažniausiai, net ir jūs patys juos keliate, kėlite dabar. Pirmiausia, koks yra ryšys tarp trumpalaikiškumo, uh, vidutinio laikotarpio, tarp tvaraus augimo, tarp mokslinių tyrimų, tarp 2020 strategijos. Tačiau pirmiausia reikėtų reaguoti į trumpalaikio laikotarpio iššūkius. Biudžeto taisimo sunkumus reikėtų spręsti, euro zonos nesklandumus reikėtų bandyti spręsti spręsti. Reikėtų žiūrėti, ar valstybių skolas reikėtų biudžeto taisimo metodu tvarkyti, ar kažkaip tai kitaip. Galbūt reikia daugiau bankų skaidrumo šiame, šiame procese. Visa tai yra trumpalaikio, trumpalaikės perspektyvos problemos. Ir lygiai taip pat reikėtų pagalvoti apie vidutinio laikotarpio perspektyvą. Reikėtų pasižiūrėti, ar ES yra pasirengusi įsipareigoti prisimti tokios politikos, kuri veiktų skolos reguliavimo srityje, fiskalinio integravimo ar fiskalinio, fiskalinės konkurencijos klausimai čia būtų svarbus. Lygiai tie patys klausimai kyla ir mūsų Europos partneriams. Taigi vidutinio laiko tarpio ir trumpalaikės perspektyvos derinimas čia būtų labai svarbus. Ponas Van Bommel, kiti kalbėjo apie tai, kad reikėtų derinti biudžeto teismo, gal net taupimo politiką su augimo politika. Čia vėlgi reikėtų tiesiog pasižiūrėti, kokia turėtų būti tinkama pusiausvara tarp paramos ekonomikai ir taupimo. Čia vėlgi ES turi pateikti labai aišku atsaką šioje srityje, atsakymą tiksliau investuotojams. Lygiai taip pat pritarčiau tam, ką sakė ponas Zolmeris ir kiti. Europa sugebėjo įveikti krizę, tačiau ko gero dar iš jos galutinai nesame išbridę ir kelias iš jos dar bus ilgas. Reikia bandyti vengti atkritimo vadinamojo. Mums vėlgi labai reikalingos yra aiškios strategijos, kurios numatytų, koks būtų procentas skiriamas ekonomikos skatinimui, koks būtų skiriamas taupimui. Na ir dar kitas dalykas reikia ir klausytis, ir stebėti ir bausti mokėti rinkas, reikia galbūt šiek tiek nuraminti rinkas, jų karštakošiškumą nuraminti. Kaip ir ponas Vambomelis, manau, kad neoliberalių politikų koordinavimas čia yra reikalingas. Nereikia bijoti kovoti su rinkų neskaidrumu, su rinkų laikinumu greitais pokyčiais ir ES gali imtis svarbaus vaidmens. Taip tikrai, kad šiek tiek ataušintume šią atmosferą, galime imtis priemonių, galime finansinių sandorių apmokestinimo priemonę numatyti. Ir jeigu to reikės, tai padarysime tai ir ES lygiu. Reikia mums pavyzdžiais tapti šioje srityje. Aišku, gerai būtų, jeigu visoje pasaulinėje arenoje tai būtų, tačiau bent jau Europa tikrai neturi to atsisakyti. Reikėtų pabandyti su kitais mūsų pasauliniais partneriais pasižiūrėti, kaip galima būtų parengti tam tikras technologijas, metodus, pavyzdžiui, bioetikos srityje buvo jau tai padaryta, tai kodėlgi rinkos, rinkų srityje negalima būtų tai padaryti. Taigi tikrai turime atvesinti, šiek tiek ataušinti šį įkarštį rinkose. Ir taip tikrai ES problemos yra kitokios, negu kad JAV pobūdis yra visiškai kitoks. Ir aišku, egzistuoja tam tikrų skirtumų čia. Na ir dar ponas Faskelis ir kiti kalbėjo apie tai, kad reikia pagalvoti apie geresnį Europos atstovavimą ir pozicijų koordinavimą tarptautinėje arenoje. Per pastaruosius e, keletą metų buvo įrodyta, kad geriausias atsakas yra randamas, geriausias atsakymas yra randamas pačioje Europoje, Europos viduje. Ir čia, aišku, dar mums nemažai galima būtų padirbėti šioje srityje. Na ir dabar norėčiau pabaigti štai tokiamis mintimis. Mes žinome, kad Europos neįmanoma išvengti tartautinėje arenoje. Mums reikia daugiau Europos, mums reikia daugiau solidarumo, daugiau solidarumo tarp mūsų Europos viduje ir reikia didesnio solidarumo su tais, kurie labiausiai nukentėjo nuo ekonominės ir finansų krizės. Tačiau tuo pat metu nereikėtų leistis užmygdomiems iliuzijų. Visuomenės nuomonės klausimas taip pat yra labai svarbus. Europos veiksmai turi būti matomi ir aiškiai suprantami. Pasitikėjimas vyruojantis visuomenėje turi būti perkeltas ir į Europos institucijas. Ir būtent tai yra labai svarbu šiuo mums visiems sudėtingu laikotarpiu. Ačiū. Labai ačiū už jūsų pasisakymą. Esu įsitikinęs, kad jūsų mintys prisidės prie mūsų šios popietės diskusijų. Labai ačiū. Kolegos, dabar mes susiskirstysime į tris darbo grupės. Pirmoji darbo grupė, kuri vadinasi, kokio augimo ir kokių darbo vietų reikia rytojaus Europai. Ši darbo grupė vyks tame pačiame pastate, čia, šioje salėje. Ir ponas Portas, Europos parlamento narys, pirmininkaus šiai darbo grupiai kartu su Belgijos senato pranešė, Belgijos federalinio parlamento pirmininkė ponia Arena. Ir pranešėjas bus ponas Tubens iš Belgijos parlamento. Pone Arena yra iš Senato, o ponas Čiupensas yra iš atstovų rūmų. Šis posėdis vyks čia šioje salėje. Antroji darbo grupė pavadinimu kokio Europos ekonomikos valdymo reikia, vyks 3C050 salėje, trečiame aukšte šiame pastate. Jūs rasite ženklus nurodančius, kur yra ši salė. Ponas Herman de Kro iš Belgijos atstovų rūmų pirmininkaus šiam darbo grupės posėdžiui. Jis buvo senato narys ir vyriausybės narys praeitįje. Pranešėja bus ponė Pervanš Beres iš Europos parlamento. Trečioji darbo grupė vadinasi kaip užbaigti Europos vieningos rinkos vystimasi. Ji vyks 1A002 salėje pirmame aukšte šiame pastate. Pirmininkaus šiai darbo grupiai e, Tai yra, ponas pirmininkas sako, jog Žankros e, e, lydės dekro. Taigi, trečioji darbo grupė vyks šio pastato pirmame aukšte, jai pirmininkaus ponas Malcolm Harbour, Europos parlamento narys, ir ponas Lajos Milė iš Vengrijos nacionalinės asamblėjos. Pranešėjas šioje darbo grupėje bus ponas e, Jordi Vilė Joana, e, jis yra Ispanijos parlamento narys. Dar keletas pastabų. Jūs rasite ženklus, nurodančius, kur yra kitos salės, nesunku bus surasti, žinoma, čia visiškai lengva pasiklysti, tačiau taip pat ir nesunku rasti ten, kur reikia nueiti. Taigi, bet kokiu atveju norėčiau Jums priminti, kad darbo grupės turės užbaigti savo darbą 19 valandą ir paprašyčiau trijų darbo grupių pateikti savo darbo ataskaitas, pageidautina raštu anglų arba prancūzų kalbomis, jeigu galite, rytojaus ryto posėdžiui. Tam, kad mes galėtume atitinkamų laikų išdalinti dalyviams jūsų pranešimus. Taip pat jau buvau minėjęs, kad 19 val. 15 minučių kviečiame jūs dalyvauti kokteilyje ir vakarienėje, kurią rengia Europos parlamento pirmininkas Jeršis Buzekas. Ir šis e, prieimimas vyks Jehudi Menužino erdvėje šio pastato pirmame aukšte. Jūs turite visą šią informaciją savo aplankuose. Taigi, bet kokiu atveju norėčiau padėkoti savo kolegai, ponui Tekro, už tai, jog pasiūlė kartu pirmininkauti antrai darbo grupiai. Taigi tikiuosi, kad jūs vaisingai padiskutuosite, padiskutavote plenarinėje sesijoje, o dabar labiau susipažinsite vieni su kitais. Dėkoju. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no.